Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, si vous voulez. Ponios ir ponai, gerbėmiai kolegos, noriu paprašyti jūsų žimti savo vietas ir padaryti tą greitai. Kągi, noriu pasveikinti aukščiausiai galiotinę saugumo ir užsienio reikalams. Mūsų posėdis neįlinis, darbo atvarkė labai sudėtinga ir turėsime baigti tiksliai be 15.4. Todėl kalbant, prašau pasisakyti trumpai, drūtai ir tik pagal temą. Kodėl atvyko baronienė Ašton šiandieną? Todėl, kad aišku, mums rūpi <clears throat> gynybos ir saugumo politika, bet taip pat yra ir pateiktas pranešimas šią temą. Ir galima pasakyti taip, kad pranešime kalbama apie bendrąją saugumo ir gynybos politiką. Pranešime atsižvelgiama į strateginės pasikeitimus, kurie įvyko arba vyksta šiuo metu, taip pat iš naujai įvertinama ES strateginė politika, e, žvelgianti santykių su Pietričių Azija Ir kartais, aišku, susidaro įspūdis, kad bandant kovoti su naujais iššūkiais, strategiškai pergrupuoti savo veiksmus, ES kiek sunkoka surasti savo vietą, ypač saugumo ir gynybos politikos kontekste. Todėl ataskaita gana kritiška, pranešimas gana kritiškas Ir jūs žinote, kad galų gale, aišku, valstybės narės yra atsakingos už gynybą ir už visus karinius um, klausimus, karinius reikalus. Tai priklauso valstybių narių kompetencijos sričiai ir tuos įsipareigojimus, kuriuos jos prisima šioje srityje, jos privalo vykdyti. Mesgi kaip e, parlamentas prisidedame iš dalies prie bendros politikos formavimo ir stebime, kaip veikia kai kurios institucijos, e, kurios jaunos noriu pasveikinti Pierre Lamont, kuris yra išorės veiksmų tarnybos e, vienas iš aukštesniųjų pareigūnų. Kartais iš tiesų labai sudėtinga įgyvendinti numatytas priemonės, pasiekti numatytų tikslų ir mes turime tikrai e, veikti taip, kad ES tarptautinėje arenoje įgyti daugiau svorio ir veiktų kaip svarbus veikėjas saugumo politikos srityje. Taigi dabar prašau visų labai konkrečiai kalbėti ir konkrečius klausimus užduoti. Ir pats turiu uh, vieną klausimą susijusi su naujausiomis žiniomis e, saugumo ir gynybos srityje, turiu galvoje operaciją Nigerija ir taip pat Mali bei Sudane, nes tai yra patys patys naujausi dalykai, kurie įvyko ir apie juos norėčiau susidomėti. Dabar ponia Ašton. Labadiena, ačiū už suteiktą žodį. E, jei jums leidus kalbėsiu mm, angliškai, man tai tada galėsiu viską tiksliau formuluoti. Suprantu prancūzų kalbą, man tai nekelia problemų, tačiau kai, kai kalbame apie temą susiję su užsienio politika, man labai sunku reikšti mintis prancūziškai. Ačiū. Dėkoju visiems už man suteiktą progą. Tikrai labai svarbu skirti laiko mūsų bendrai saugumo ir gynybos politikai aptarti. Aš ką tik e, atvykau iš sustikimo su NATO generaliniu sekretoriumi ir teikiu daug reikšmės tam, ką mes darome šioje srityje. Žinau, kad Europos parlamente yra didelių mūsų atliekamo darbo šalininkų. E, taip pat e, pasisakoma už tai, kad pasinaudotume galimybėmis išplėsti savo veiklos rytį. Ir aš kritikos nevertinu kaip neigiamo dalyko kritika svarbi, norint eiti pirminčiose srityse, e, kuriuose galima kažką padaryti. Ir aš tikrai iš karto noriu pasakyti, kad ne, ne, neatsiprašinėsiu. Manau, kad kuo mes daugiau galėsime dirbti kartu, tuo didesnės pažangos pasieksime. Mūsų vykdomos operacijos e, yra bendros saugumo ir gynybos politikos centre ir manau, kad e, šiemet galime atkreipti dėmesį į keletą svarbių įvykių. Turime misiją Sudane, taip pat Sahelija. Mes rengiame krizių valdymo koncepcijas dviems galimoms misijoms. Tai yra kariniai misijai Malija ir civiliai misijai Libijoje. Tos misijos bus ypač skirtos sienų valdymui. Ir atsakydama jūsų klausimą apie Malį, per susitikimą spalio 15 dieną taryba mus paragino uh, renkti krizių valdymo koncepciją ir aš ją pristatysiu užsienio ir gynybos ministrų susitikime 19 dieną. Aš tam susitikimui pirmininkausiu. Ir vienas iš dalykų, į kurį mes gilinamės, yra e, Nigerija UCAP, vykdoma UCAP misija išplėsti į kitus regionus. Aš e, užsienio reikalų ir gynybos ministrams jau daug kartų sakiau, taip pat e, kalbėdamas su žmonėmis dirbančiais vietose, sakiau, kad mes neturime užmiršti, kad reikia baigti tai, ką pradėjome vykdydami dabartinės misijas. Ir čia ypač turiu galvoje Balkanuose atliekamą darbą. Tai tą darbą reikia susijęti su mm, politiniais sprendimais, kurie padėtų žengti pirmin. Manau, kad galiu įvardyti keletą labai konkrečių rezultatų. Mm, ir paaiškinsiu, kaip mes, kokiu požiūriu vadovaujamės į BSGP. Taigi, kaip mes vertiname rezultatus, kaip mes žinome, kad pasiekėme sėkmės, kaip atrodo ta mūsų sėkmė. Taigi, galvodama apie mūsų misijas Afrikos šalyje, galiu įvardyti keletą e, konkrečių rezultatų. 2010 metais prieš 47 laivus buvo e, įvykdyti piratų išpoliai. 2011 metais tokių laivų buvo 25, šiemet 5. Žinoma, ir 5 jau yra per daug, tačiau m, mm, tendencijos rodo, kad einama tinkama linkme. E, 2011 metais buvo 176 mėginimai užgrobti laivus. Šiemet, 2012 metais, jų buvo tik 35. Ir iki šių metų pabaigos Somalija bus apmokyta daugiau nei 3000 kareivių. Jie pris, svariai prisidėjo, dirbant Somaliją, vyriausybei pavyko atgauti didelės Somalio teritorijos dalies e, kontrolę. E, Galiu papasakoti, kas vyksta Megadišu. Aš susitikau su misijų vadovais, susitikau su karinių pajėgų vadovais ir aptariau su jais, kaip jie vertina misiją ir jos veiksmingumą. Taigi tikrai yra pasiekta sėkmė ir pasiekti tvarus rezultatai bet mm, noriu pasakyti tai, ką sakiau visada. Visa tai turi būti didesnės strategijos dalis. Apie tai yra kalbama Lisabonos e, strategijoje ir dirbant jau e, po, laikotarpiu po Lisabonos sutarties patvirtinimo. Ir ši, ši tema plėtojama ir pranešime. Aš jau kalbėjau apie Somalį, mes tikrai daug investavome į politinę veiklą ir e, dirbame su Aleksu Rondu, su mūsų specialiuoju galiotiniu ten. Ir kai rūpiučio mėnesį lankiausi Mogadišė, buvo labai įdomu su visais vadais aptarti visas tris operacijas, aptarti, ką reikėtų daryti. Visi jie teigė, kad e, tos svarbios misijos turi turėti pakankamai išteklių ir reikia suprasti, ko galima pasiekti. Tačiau e, labai svarbu vadovauti su platesniu požiūriu. E, kova su piratavimu jūroje e, turi būti derinama su mėginimais užkirsti kelią piratavimu sausumoje. E, mėgi, darbas siekiant. E, reikia taip pat dirbti, kad už, užbaigtume kovą Somalija. Ir kalbėjausi su moterimis, jos sakė, kad 21 metų jau pakanka ir dabar reikia ieškoti tvarių būdų, e, kaip pradėti e, šalies vystimą, kai pasitrauks karinės pajėgos. Ir visą tai darant reikia bendradarbiauti su kitais, bendradarbiauti su operacija Skyda, su NATO, su Atalanta operacija ir, ir taip pat finansuoti Amisom operaciją. Reikia rasti būdą, kaip nuo išlaisvinimo pereiti prie vystimo, kad būtų sukurta tokia šalis, kuri galėtų savarankiškai veikti. Ir kalbėdama apie tai, aš nebandau nustumti į šalį e, BSGP misijų arba e, sakyti, kad humanitarinė pagalba ir vystimosi politika yra vienintelės priemonės. Aš kalbu apie tai, kad reikia sutelkti visus išteklius ir dirbti nuosekliai. Taigi dabar Sahelio rajone mes jau pripažįstame tai, kokios daugelįpės yra problemos, pradedant badu ir baigiant vystimosi stoka, vyriausybės pasivumu, nesugebėjimu teikti bazinės švietimo, sveikatos priežiūros paslaugas. Taip pat pripažįstame, kad yra asmenų, kurie nori pasinaudoti terorizmu ir ekstremizmu ir kad vyksta prekyba narkotikais. Ji iš dalies yra susijusi su tuo, kas vyksta tame regione. Taigi, e, žvelgdami į iššūkius, turime sukurti tokį požiūrį, kuris padėtų e, patenkinti visus poreikius. Ir tai, ką mes darome vykdydami BSGP misijas, yra labai svarbus bendros strategijos elementas. Su tuo yra susiję ir kon, susijus ir konfliktų prevencija ir tarpininkavimas. Šis rytis mane labai domina ir manau, kad joje reikia e, dirbti daugiau. Ir Jeigu atsirastų kažkokia institucija, aš ją paremčiau, jeigu tik būtų išteklių. Ir E, vyks e, susitikimas su Serbijos ir Kosovo ministrais pirmininkais, kuriam aš vadovausiu. Taip pat mes toliau dirbsime su Iranu. Ir aš labai suprantu savo vaidmenį čia ir suprantu, kad reikia imtis papildomų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo priemonių. Ir vėlgi Europos parlamentui čia tenka labai svarbus vaidmuo suprantant, išsiaiškinant šią problemą. Ir aš noriu, kad mes kurtume gebėjimus spręsti problemas ir viduje, ir išorėje. Pirmininkė, jums leidus, norėčiau šiek tiek pakalbėti apie pajėgumus. BSGP mums suteikia galimybę veikti, tačiau, kad galėtume veikti, reikia pajėgumų. Pajėgumus mums teikia valstybės narės ir mes visi žinome, uh, kokiu padarinių sukėlė krizė, kokiu iššūkiu jis sukėlė, žinome, koks yra jos poveikis mūsų biudžetams ir gynybos pajėgumams. Todėl aš labai akcentuoju tai, kad reikia sutelkti išteklius ir jais dalintis. Ir mes diskutuojame su NATO apie išmanėją gynybą ir vadovavomės dviejopų požiūrių. Visų pirma, konkretus e, projektai turi būti aprūpinti tinkamais ištekliais. Tai yra didelė problema, kaip išsiaiškinome, kilus e, konfliktui Libijoje. Kitas dalykas - išteklių sutelkimo ir dalymosi koncepcija turi būti sistemiškesnė. Ir turime siekti, kad ji įsilietų į platesnę ES politiką - mokslinius tyrimus ir plėtrą, e, bendrą gynybos e, pramonę gynybos politiką, viso to, viso to reikia, kad mes veiksmingai pasinaudotume ištekliais. Ir apie šios dalykus labai daug kalbama ir pono Danžano pranešime. Ir abi šios temos e, bus įtrauktos ir į e, gynybos ministrų susitikimo darbo tvarkę lapkričio 19 dieną visa tai turi lemiamos reikšmės, siekiant, kad mūsų veiksmai būtų tokie veiksmingai, kaip mes norime, kad jie būtų dar veiksmingesni nei dabar. Ir mes turime e, savo darbą plėtoti pasaulinėme kontekste. Pavyzdžiui, e, didesnį susidomėjimą, vis didesnį susidomėjimą rodo kitos šalis, ypač mūsų partneriai Azijoje - Indija, Indonezija, Pietų Koreja ir Kinija. Jos nori dalyvauti saugumo ir gynybos dialoguose keliaudama į tą šalis susitinku su jų gynybos ministrais, nacionalinio saugumo patarėjais ir e, mes e, aptarėme, kaip galėtume konkrečiai bendradarbiauti. Mes turime pasitikėti ir e, remtis tuo susidomėjimu, kurdami saugumą pasaulyje. Ir kaip žinote, mes norime, kad visos šios temos būtų aptariamos ir Europos vadovų taryboje. Ir džiaugiuosi, kad pirmininkas Van Rompuy įtraukė šią temą į darbo tvarkę ir mes ir ruošimės toms diskusijoms nuo mūsų kitame posėdėje lapkričio mėnesį. Labai svarbu, kad visą tai vertintume tinkamame kontekste. Turime aiškiai suvokti, su kokiais iššūkiais susidurėme. Turime užtikrinti, kad turėsime išteklių reikalingų veiksmams. Taip pat turime mm, aiškiai suprasti kontekstą, kuriame dirbame. Ir turime uh, suprasti, kad veikiame e, tokioje srityje, kurioje bus ne tik trumpalaikių, bet ir il, kur reikės ilgalaikių sprendimų. Taip pat savo į pagalbą turime pasitelkti visus elementus, turime būti protingesni, išmanesni, naudodami išteklius per Europos gynybos agentūrą, turime ieškoti naujų bendradarbiavimo būdų, glaudžiai bendradarbiauti su gynybos pramonė ir užtikrinti, kad turėtume tvirčių, tvirtų minčių dėl augimo ir inovacijų. Taip pat reikia dirbti ir su trečiosiomis šalimis, su partneriais, su kuriais mūsų sieja bendri interesai, ypač gyvendinant projektus. Taigi labai trumpai apžvelgiau tai, kaip aš vertinu situaciją. Svarbiausias dalykas yra judėti pirmin ir stengtis kaip galima geriau suprasti, kad mums e, tenka svarbus vaidmuo užtikrinant taiką ir saugumą žmonėms Europos Sąjungoje ir taip pat siekiant įveikti iššūkius, kurie mums yra kilę. Ačiū. Merci beaucoup, chers collègues, je vous rappelle que nous avons un temps extrêmement limité. Je vous demanderai donc. Euh, des... Ačiū kolegos, noriu priminti, kad laikas, kuris mums skirtas, ribotas, todėl kiekvienam pasisakančiajam skiriu vieną minutę ir per tą minutę prašom kalbėti tik tai mūsų svarstomais klausimais, mūsų tema. Aš suprantu, kad uh, šios ryties politika yra labai platus dalykas, bet apsiribokime saugumo ir gynybos politikos klausimais. Pona Salafranka, ačiū ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad mūsų frakcijoje mes labai vertiname, kad jūs atvykote šiandien pas mus kad bandote pagerinti bendrąją saugumo ir gynybos politiką. Ir tikrai vertiname jūsų pastangas. Jūs šiandieną po pietų sakėte, kad tikitės ir Europos parlamento pagalbos. Mes iš savo gypusės bandome ieškoti, na, kad ir, sakykime, formulių, kuri leistų užtikrinti visą apimantį požiūrį ir apriektų gynybinį, diplomatinį ir karinį aspektus. Aišku, mes turime savo ribotus išteklius skirti ir panaudoti tose geografinėse vietose, kuriuose galime veikti vadovaudamėsi strateginiais bendraisiais planais ir vadovaudamasi vienos jėgos principų, vienos e, priemonės principų, uh, tada mūsų veiksmai, ypač ankstyvojo reagavimo veiksmai, būtų kur kas um, efektyvesni. Dar vienas dalykas tai yra tarptautinis bendradarbiavimas su NATO ir Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Todėl noriu paklausti, ponia Ashton, kada jūs ketinate be kita ko lankytis Mali, Libijoje, Somalija, kada jūs ketinate um, nužymėti bendrosios strategijos gairės, gal kitais metais, kai vyks peržiūra. Ačiū, ponė Gomeš. Tragedija Bengazija, kai buvo nužudyti Amerikos diplomatai. Šis įvykis yra aiškus įrodymas, kad teroristų grupės radikaliusius naudojasi saugumo stoka Libijoje. Ir Aišku, tai susiję ir su Libijos vyriausybės veikla. Praeitą šeštadienį su ES delegacija aš e, lankiausi didžiuliame ginklų sandėlėje už Zintano. Tai yra didžiulis um, turgus po atvirų dangų teroristams, kur yra parduodami įvairiausi ginklai. Kaip Mes galime galvoti apie BSGP ir formalius aspektus, kai mes e, matome tokią padėtį. Jeigu valstybės narės nesupranta, kad būtina integruotis ir daryti daugiau įvairiose šalyse, taip pat ir Libijoje, Libijos valdančiosios institucijos teigia, kad yra pasirengusios naudotis mūsų teigiamą pagalbą, tačiau matome, kokia yra reali padėtis. Kalbate apie išteklių sutelkimą, tačiau visa tai turi būti realiai naudojama. Ar tai suvokia valstybės narės? Ačiū, ponė Neits, Alde. Labadiena, baronienė, jūs kalbėjote apie strateginio dialogo būtinybę su Kinija, Rusija, Japonija, Indonezija. Apie tai, kad reikia dirbti kartu saugumo srityje. Viena šalis, kurios nepaminėjote, ar galbūt netidžiai klausiausi, tai Rusija. Aišku, santykiai su Rusija yra itin svarbus ir sudėtingi. Neseniai buvo atleistas gynybos ministras, ar tai gerai ar blogai, ko gero ne mums spręsti, tačiau tai reiškia, kad reikia naujo konteksto. Ir kalbėjau su kolega, kuris domisi šiuo klausimų ir kokie jūsų veiksmai susijęs su ta rekomendacija, kurią patvirtino Europos parlamentas e, praeitą mėnesį dėl vizų apribojimų atsakingiams už pono Magnitskio mirtį asmenims. Ačiū. Um... Pone Bruna, pone Aštan, Pirmiausia, noriu, aišku, pasidžiaugti, kad jūs tam visą apimančiam požiūriu skiriate labai svarbų dėmesį. Manau, kad tokiu būdu mes eisime tinkamą linkme. Dvi pastabos dėl Mali. Mano klausimas iš tiesų yra susijęs su štai ko. Mes daug kalbame apie tai, kad reikia kovoti su Alkeda ir kitais. Tačiau yra dar ir kitas dalykas - opozicija vietose, vietoje. Nebūtinai jie ruošiasi su Alkedos kariais kovoti, bet jie pasivėjos remą. Ką mes darysime? Jeigu mes dabar, pavyzdžiui, imsimės karinės misijos Mali ir nesugebėsime jų sutelkti, tai bent jau gal įmanoma juos įtraukti į bendrą politinį procesą. Būtų įdomu sužinoti, ką jūs planuojate. Kitas dalykas - Kosovo. Labai daug spaudoje yra kalbama apie audito rūmų apsilankymą ten ir aš manau, kad tikrai kai kurios dalykus reikia stiprinti, kai kurios dalykus reikia peržiūrėti, gal galite pasakyti keletą žodžių. Dar mes kalbame apie savo pajėgumus. Bet dabartinė daugiametė finansinė programa, jos projektas, kai bandoma plėšyti biudžetą į visas puses, nebejotinai rodo, kad daugiausiai nukentės bendri užsienio reikalai. Todėl noriu jūsų paklausti, ką jūs galite padaryti, kalbėdama apie tarpininkavimo svarbą, kaip mes galėsime veikti išorėje, jeigu viduje nesulaukia mūsų, um, nesulaukiame paramos. Kitas klausimas. Noriu pasakyti pritarti poniai Brantner, ką jinai ką tik pasakė. Iš tiesų, kai kalbame apie Mali, reikalinga veiksmų planas. Aš manau, kad dar egzistuoja galimybė dėrėtis su šiaurėje sutelkta kariuomenė, bet tai yra kariniai aspektai. O cituojant Bundesvero generalinio inspektoriaus pasakymą, o jis pasakė kad abejotina, ar Malio kariuomenė yra pakankamai skaitlinga, ar jos kontingentas pakankamas, kad galėtų atkurti normalią, normalų gyvenimą. Todėl kyla klausimas, kokių veiksmų mes galėtumėme imtis ir kaip padaryti, e, kokio, kokia tai turėtų būti misija, kad šiaurėje suteltos karinės pajėgos e, taptų kontroliuojamomis. Gal reikėtų ateityje veikti kur kas aktyviau negu dabar. Ačiū. Kalbančiųjų sąrašą jau nebepildysiu daugiau. Dar keletą žmonių galės pasisakyti. Pone Janės, socialdemokratų šešėlinis pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Mano pastabos yra labiau bendro pobūdžio nei tie klausimai, kurie jau buvo užduoti. Neseniai kalbėjome, aptarėme pono Danžan pranešimą. Europos parlamente ir Europos Sąjungoje ir visose valstybėse narėse dabar turime BSGP ir principų deklaraciją. Aš manau, kad mes turime turėti tokį bendrą sutarimą visais klausimais. Mes iš esmės turime tą bendrą sutarimą dėl bendrosios politikos. Priešingai, jeigu tokio sutarimo nebūtų, negalėtume sėkmingai veikti. Žiūriu dabar į pono Danžano reakciją. O mano klausimas, e, poniai Ashton, būtų susijęs su informacija žiniasklaidoje. Pone Merkel niekaip nekomentavo pasirodžiusių pranešimų apie Europos saugumo sistemų sujungimą. Kokia jūsų nuomonė šio klausimu? Merci, Monsieur President. Lady Ashton, thank you for your presence today. Pone Kopta, ačiū už tai, kad atvykote. Praėjusią savaitę AFE teigia, kad delegacija, e, kad jūsų delegacija Serbijoje ir Kosovoje lankėsi beveik tuo pačiu metu, kaip uh, ir valstybės sekretorė Clinton. Taigi susitikome su ULEX ir K4 e, atstovais, kurie mus informavo apie e, situaciją vietoje. Ir nors buvo kalbama mandagiai ir diskretiškai, vis dėlto e, K4 pareigūnai išreiškė tam tikrą nusivylimą ne tiek dėl koordinavimo stokos vietoje, kaip sakoma Danžan pranešime, bet dėl Juleks e, nesugebėjimo atlikti savo pareigas be NATO pajėgų paramos. Tai patvirtino ir Juleks e, atstovai. Taigi buvo pasiūlyta KFOR pakeisti BSGP karinę misiją. Ar jūs, vyriausioji įgaliotinė, manote, kad tai yra galimybė, kurią būtų galima įgyvendinti, ar tai buvo jau aptarta taryboje, ar tai buvo aptarta e, per jūsų susitikimą su NATO generaliniu sekretoriumi? Ačiū, ponas Katin. Pone Ešton, aš pratesiu savo kolegės mintį. Kalbėsiu apie Serbijos ir Kosovo e, santykius. Noriu pasveikinti jūsų likščioliniais pasiekimais. Taip pat bus e, vykstama ir Jotkalnyje, tačiau Mm, nebuvo dialogo tarp Prištinos ir Belgrado. Ir turiu pasakyti, kad nevyksta dialogas tarp pačių serbų Kosove. E, serbai e, gyvenantis kitoje upės pusėje yra vertinami kaip e, išdavikai. Ir aš norėčiau primiktinai rekomenduoti E, surenkti sustikimą tarp Kosovo vyriausybės viceprezidento, jis atstovauja serbiškai valdančiosios e, koalicijos e, pusiai ir, ir, Belgra, ir tarp Belgrado valdžios. Ir tai būtų ryšys, tai būtų nutestas tiltas tarp Šiaurės Kosove gyvenančių serbų ir kitų. Ačiū dabar, ponas Tenok. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, baroninė Ešton. Galėčiau klausti jūsų apie Siriją, Iraną, taip pat Kinijos politiką, tačiau aš jums pateiksiu paprastą klausimą. Kas pakeis e, valstybės sekretorę Hillary Clinton? Ar turite kokių minčių? Okay. Madame Lunaček. Pone Lunaček. Noriu, ponė Ledai Ašton, Jums pirmiausiai padėkoti, kad Jūs atvykote čia ir galiu pritarti poniai Kopai, nes mes kartu lankėmės Belgrade ir Prištinoje dar prieš pat Jums atvykstant kartu su Hillary Clinton. Taip pat noriu pasveikinti, kad sugebėjote suburti prie vieno stalo uh, abu ministrus pirmininkus ir Sači ir jo kolega. Dabar de, dėl ESLEX, EULEX misijos ir jos pakeitimo. Iš tiesų, teisės viršinybės įtvirtinimo požiūrių padėtis Kosove buvo kritiška, bet nemažiau kritiški yra, kritinės svarbos yra ir ES veiksmai ir valstybių narių veiksmai užtikrinti, kad EULEX a, būtų pakankamai aprūpinta žmogiškaisiais ištekliais ir tai turi būti padaryta laiku. Kitas dalykas, kuris jau pripažįstamas, kad žmogiškų išteklių stoka daro žalą EULEXO misijos sėkmiai. Prištinoje nėra pakankamai pareigūnų, kad jie galėtų atlikti tuos uždavinius, kurie jiems yra priskirti. Todėl norėčiau paklausti jūsų, ko jūs ketinate simtis, kad audito rūmų rekomendacijos būtų sėkmingai įvykdytas. Ir dar vienas dalykas, kaip yra su kitomis civilinio pobūdžio misijomis, ką reikia padaryti, kad jos būtų sėkmingos ir kas, aišku, yra daroma dabar. Ačiū. Ledeštan. Ačiū, ačiū Jums visiems už užduotus klausimus. Pabandysiu atsakyti, kaip galima išsameu. Pone Salafranka, Jūs labai teisingai pastebėjote dėl visą apimančio požiūrio ir tų elementų diplomatijos, humanitarinės pagalbos ir kitų sutelkimo į vieną vietą. Ir Reikia galvoti, kaip mes turėtumėm veikti bendrai. Jūs tai pavadinote bendruojais veiksmais, bet reikia galvoti, ką mes galime padaryti. Atsakydama galiu pasakyti, kad apskritai pati mintis yra labai gera. O man svarbu, kad mes aiškiai suvoktume, ką tokia situacija reiškia, ką tai reiškia įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Galima patvir įvairiais būdais ES dalyvauti pasaulio reikaluose. Galima organizuoti misijas, bet svarbiausias dalykas yra ilgalaigiškumas. Kiekvienas elementas yra kritinis ir svarbus pats savaime. Reikalinga užsimti humanitarinę pagalbą, reikalinga vykdyti bendrą saugumo ir gynybos politiką ir jos kontekste organizuoti operacijas, bet nereikia pamiršti ir tų žmonių, kurie yra ten kažkur vietose. Jie visi tie elementai yra svarbus, bet nei vieno elemento, bet ne vieno elemento dėka mes nepasieksime tų tikslų visumos, kurios esame užsibrėžę, todėl aš pati ketinu prisidėti prie pežiūros proceso, nes tikrai turiu nemažai minčių ir apie tai, ko turėtų imtis tie, kurie vėliau pakeis mane. Bengazi mes buvom susitikę su jungtinių valstijų ambasadoriumi. Ir dėl jo nužudimo ir tai, ką mes galėtumėm padaryti Libijoje. Aišku, prezidentą jungtinės valstijos rinkėjai ką tik išrinko, mes dar nespėjome pasikalbėti, bet mes tą klausimą nebejotinai svarstysime. Galų gale patys amerikiečiai per artimiausią savaitę suformuos savo pošiūrį. Jūs nurodėte, kad padėtis Libijoje yra tiesiogiai susijusi su padėtimi Mali. Jūs žinote, vienas iš dalykų, kuris tikrai yra labai problemiškas, tai yra ginklai, ginklų o, gabenimas į Mali ir iš Mali. Ta daro įvairios grupuotės dėl įvairių priežasčių. O, ir vieni iš jų veikia vadovaudamėsi savo pamatiniais principais, kiti veikia dėl to, kad tiesiog prekiauja neteisėtai ginklais arba e, neteisėtai prekiauja narkotikais ar tiesiog yra nusikaltėliai. Tai yra uh, tokia košė, kurią įsirėpti norint reikia veikti kartu. Libijoje mes tikrai laukiame vyriausybės, kurio sudarimas yra didelis iššūkis mums visiems, nes kalbant su suinteresuotomis pusėmis tenai mes susidurime su didžiuliais sunkumais. Tačiau tikiuosi, kad per artimiausių metų mes jau galėsime parengti veiksmų planą, kuris bus išsamus, numatys bendradarbiavimą su partneriais ir mes tada galėsime ir su Libija, ir su Mali dirbti normaliai ir ypač užtikrinti sienos tarp jų saugumą bei kontrolę, o tai yra reikalinga, aš sutinku. Pone Nyt, jūs klausėte apie Rusiją. Vienas iš vykstančių dialogų su užsienio reikalų ministru Sergeju Lavrovu yra apie vizas, vizų režimą. Abiem pusėm šis klausimas rūpi. Mano galva, mes turėtume įspręsti kai kuriuos pirmiausia klausimus Kita vertus, Rusijos pozicija nuo mūsų pozicijos tikrai netaip labai skiriasi. Ir todėl mes Padnestrėje imamės bendrų veiksmų ir tikrai remiame Padnestrės um, ateitį. Dėl pono Magnitskio ir vizų nesuteikimo su jo nužudimu susijusiems asmenims. Mes kiekvieną kartą, kai tik įmanoma, įvairiais lygiais keliame šį klausimą, kalbėdamiesi su prezidentu Putinu ir kitais mes šios temos neapleidžiame, nes, kaip jūs teisingai pastebėjote, labai svarbu, kad mes dirbtumėme, kad mes varstytume savo klausimus nepriklausomai nuo to, ką daro valstybės narės. Mes turime e, plėtoti santykius su Rusija ir jūs žinote, kad gruodžio mėnesį vyks aukšto lygio susitikimas su Rusija. Pone Brantner, aš buvau Alžyre ir Marokė neseniai ir Aš kalbėjausi su šių šalių atstovais apie regioną ir kas ten turėtų būti daroma. Ir įdomu buvo stebėti, kaip situacija keičiasi man esant ten. Ir mes ir toliau turime bendradarbiauti, dalyvauti politinėme dialoge su šiomis šalimis. Toliau Euleks Kosove ir pajėgų stiprinimo. Ten mes e, iš tikrųjų bendravome su audito rūmais ir kalbėjome apie galimą EULEX pežiūrą. Man atrodo, kad ištekliai naudojami ne visai subalansuotai ir turime pagalvoti, e, kas galima perduoti Kosovo vyriausybei, kuo už ką ji galėtų būti atsakinga. Galbūt mums ne viską reikėtų kontroliuoti, ypač pietuose. Vis dar yra neišspręstų dalykų, bandome užtikrinti, kad būtų tinkamas skaičius darbuotojų regione ir panašiai. Tačiau ne visi klausimai yra lengvai išsprendžiami. Vis dėlto mes dirbame ir žiūrime kokiu veiksmu toliau reikia imtis. Aišku, auditorumų nuomonė mums buvo labai svarbi. Toliau apie biudžetą. Saugi kaiminystė, stiprus strateginiai partneriai mums yra labai svarbus, jie padės užtikrinti ir ekonominį, ir politinį saugumą visiems ES gyventojams. Tai turime akcentuoti. Taip pat buvo užduotas klausimas apie Šiaurės Malį ir ar aš sutinku su tuo, ką sakė Vokietijos karinių pajėgų vadas. Aš labai išsamei nežinau jo pasisakymo, taigi nežinau, ar reaguosiu tinkamai, kaip sakiau, kalbėdami apie Malį, ten reikia labai daug nuveikti, turime koncentruotis į tris svarbius aspektus savo darbe. Pirmiausia, remti Ekovas ir jo veiklą Malyje stengtis padėti mm, srityse susijusiuose su parama mokymais, politinio dialogo sukūrimu. Tai yra reikalinga. Ir galvoti taip pat apie bendrą kontekstą, apie žmonių Sahelėje bendrus poreikius. Kalbant apie viską - apsirūpinimą maistu, veikiančią vyriausybę, saugumą ir stabilumą. Visi aspektai yra svarbus ir turime bendradarbiauti visose šiuose srityse ir mes palaikome e, atitinkamus ryšius ir stengiamės šioje srityje dirbti. Ponas Janės, uždavėte klausimą apie tą susijungimą, kuris neįvyko. Aš neturiu komentarų šią klausimą, ponia Koper. Uh, kalbėjote apie Kosovo šiaurę ir ar reikėtų keifo keisti BSGP misiją. Aš manau, kad ryšys tarp šių dviejų mm, institucijų ir grupių mm, yra sėkmingas kol kas. Iš tikrųjų, kol kas labiausiai e, aktualus klausimas yra mūsų patruliuojančių pajėgų trūkumas Šiaurės Kosove ir mes turime užtikrinti gausesnius išteklius. Kas neramina Keifor, tai kad jie turi prisimti tos policijos e, pareigas, o ne vien su karinė veikla susijusios funkcijas. Tačiau, kaip sakiau, bendradarbiavimas yra labai glaudus, glaudus ir sėkmingas e, ryšys. Ir taip pat e, aš klausiau Eulex, kaip e, jie ketina bendradarbiauti su K4. Gautas atsakymas buvo, kad siekiame toliau bendradarbiauti. Uh, Buvo taip pat užduotas klausimas apie serbus e, Kosove. Aš susitikau su serbų atstovais, e, būdama su ponia Clinton Kosove, kalbėjome su visų partijų atstovais Na ir jeigu viskas klostysis sėkmingai, jeigu ir šio vakaro sutikimas vyks sėkmingai, tai manau, kad galima bus toliau daryti pažangą. Ir šios dienos ministrų susitikimas, man atrodo, labai svarbus šią prasme ir ko gero visi su tuo sutinka. Mes turime siekti pažangos. Ponas Tenuk, nežinau, kas bus kitas valstybės sekretorius bet yra mm, vardų sklandančių ore ir kiek žinau, e, tie asmenys yra man gerai pažįstami žmonės, taigi mane tikrai tenkins bet kuri kandidatūra pasirinkta prezidento, tačiau turiu pasakyti, kad dirbti su ponia Clinton buvo tikrai puikia patirtis e, ir būtent ji pasiūlė tą bendrą kelionę praeitos savaitės ir tai parodo tokią bendrą ES ir JAV poziciją ir Bosnijai, Kosovui, kitoms šalims parodo mūsų vienybę ir bendradarbiavimą. Pone Lunačiak, vėlgi klausimas apie audito rūmus, kaip suprantu, jau atsakiau dalį šio klausimo labai svarbus pranešimas, labai svarbu įsigilinti į ten iškiltus klausimus, kai kurie jau buvo aptarti, nes pranešimas buvo pateiktas, ar ataskaita buvo pateikta jau anksčiau, prieš peržiūrą. Taigi daugelį klausimų jau aptarėme. Kalbama ten ir apie tos klausimus, kurie nepatenka į mano darbo sritį. Aš dirbau su tais klausimais, kurie tiesiogiai susijęs su mano veikla. Mes, aišku, stengiamės atsižvelgti į esamą padėtį ir kiek manoma ją gerinti. Toliau moterų dalyvavimas, jis būtinas. Aš dažnai jau esu kalbėjusi apie tai visose mūsų darbo aspektuose, taip pat ir BSGP, svarbu įtraukti moteris. Nežinau konkrečių skaičių, Bet mes turime užtikrinti lyčių pusiausvyrą. Jau esame kalbėję apie tokią pusiausvyrą misijose. Ne visada paprasta ją užtikrinti, tačiau tai yra dalis mūsų veiklos planavimo. Ačiū. Euh, Ačiū. Vyriausiai įgaliotiniai, jūs uh, kalbėjote daug draugsmingiau nei dauguma parlamento narių, laikėtės jums skirto uh, kalbėjimo laiko. Galbūt ir Elmaras Brokas norės dar kažką pasakyti. Ačiū, ponė Danžan. Ačiū už tai, kad pirmininkavote šiam posėdžiui. Man teko priimti pasisveikinti su ponė iš Berlyno, ji jau atvyko. Taigi dėkoju ponui Danžan, kuris parengė pranešimą, kurį mes aptarėme ir kuris bus puikus pagrindas mūsų tolesniam darbui su ponė Ešton ir su taryba. Ir manau labai svarbu, kad gynybos politikos klausimas mm, atsidurtų darbo atvarkės centre. Manau, kad galime pasiekti sąveikos, kuri mums padėtų didinti veiksmingumą ir daug sutaupyti. Ir tikiuosi, kad ir nacionaliniai parlamentai tai supranta. Manau, kad mes turėtume remtis pono Danžano pasiūlymų ir tęsti šį dialogą. Taigi labai ačiū, kad šiandien skyrėte mums laiko, dalyvavote diskusijoje. Ir matau, kad jūs esate pasirengusi ir toliau dalyvauti tokiuose diskusijose, galbūt tarp plenarinių sesijų. Kaip tik tokią formą galėtume toliau plėtoti dialogą. Ir išvengti to, kad apie nesvarbius dalykus būtų kalbama didelėse salėse ir atvirkščiai. Taigi galbūt mums pavyks suintensyvinti diskusijas. Ačiū Jums, kad atvykote ir linkiu Jums sėkmės.